E, Otvieram posėdzenį. Pradedame posėdį. Labai prašyčiau jūsų užimti vietas. Turėčiau jūs informuoti, kad gavau laišką iš Van Rompoj Jis informavo apie konsultaciją.